Toliau. Annelies Dots, Vicky Ford, Apsal Khan ir Andrew Lever yra išrinkti nacionalinių parlamentų nariais. Todėl nuo birželio 7 dienos jie atsisako savo mandato pagal mūsų darbo